Turbūt žinote, kad po Bulgarijos premjero Borisov pristatymo vyks diskusijos dėl Europos ateities. Tai labai svarbus susitikimas, e, vyks daug susitikimų su premjerais ir centrinis diskusijos klausimas ES ateitis turime interaktyviai ir įtraukiai, spontaniškai keistis idėjomis. Mes e, pradedame naują formatą diskusijų. Tai yra, taikome procedūrą prašau žodžio ir visi, kurie paprašys žodžio, e, galbūt ne visi, bet dauguma, kurie paprašys žodžio, gaus tas, tą